Witam Państwa bardzo serdecznie. Dėkoju. Sveiki visi. Visus sveikinu susirinkusius ir skelbiu, kad šiandien vyksta Agri, Envi ir ITRE komiteto posėdis, jungtinis posėdis. Sutinkamai su tuo, kas buvo nustatyta ir atsižvelgiant į kiekvieno apimamą kompetencijos rytį, aš esu agri komiteto pirmininkas ir pirmininkausiu šiam posėdžiui. Pirmininkas Levyja vėluoja, kadangi buvo atidėtas jo lėktuvo reisas, jis yra Envi komiteto pirmininkas. Jeigu kas nors jį pavaduoja, e, kviestume tą asmenį E, užimti jo vietą, lygiai taip pat ir pono Buzeko atveju. Ponas Buzekas minėjo, kad prisijungs prie mūsų kažkurio metu dar iki posėdžio pabaigos. Sveikinu. Visus susirinkusius, e, visų trijų komitetų narius į mūsų šios dienos posėdį. Jūs matėte mūsų bendro posėdžio darbo tvarkę ir žinote, kad turime tik vieną temą, prie kurios dirbsim šiandien, tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl e, smiškų strategijos. Keisimės nuomonėmis su komisaru Hoganu. Komisaras Hoganas jau yra atvykęs, sveiki atvykę, ponė komisarė. norėčiau tarti įvadinių keletą pastabų jums leidus. Matau, kad, matau, mat, kad ponia Kostinger taip pat yra jau mūsų posėdė, yra pranešėja šią temą ir tai yra iš tikrųjų labai svarbi tema. Kaip žinote, 2015 balandžio 28 Europos parlamentas didelė balsų su dauguma priėmė rezoliuciją dėl naujos ES miškų strategijos ir dėl strategijos visam miškų sektoriui. Remiantis iniciatyviniu pranešimu, E, kuris buvo susijęs su ta pačia tema. E, vyko diskusija ir pranešė buvo ponia Kostinger. Būtent dėl to aš ją ir paminėjau ką tik tai. Envi ir ITRE komitetai parengė nuomonės kiekvienas savo, kad prisidėtų prie bendro pranešimo rengimo. Rezoliucija yra paremta komisijos komite, komunikatu dėl miškų strategijos buvo pabrėžta pirmiausia tas faktas, kad miškų strategija turi labiausiai pabrėžti būtinybę tvariai tvarkyti miškus, taip pat svarbu paminėti vaidmenį, kurį vaidina ekonominėme, socialinėme e, sektoriuose miškai būtina užtikrinti geresnį koordinavimą ir komunikavimą e, tarp visų ES politikų susijusių su miškų sektoriumi. Komisija priemė veiksmų planą, apie kurį, ko gero, ponas Hoganas, komisaras, šiandien mums kalbės. Tai yra tas veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas. E, taip pat buvo patvirtinęs įgyvendinimo daugiametis planas, kur išdėstyti visi prioritetai, kur numatyti trys tie svarbiausi ramščiai susiję aplinkosauga, socialinė sritimi ir ekonominė sritimi. Gerbiami kolegos, Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, mes pereisime prie mūsų aptariamo klausimo, kuris yra susijęs su mūsų trimis komitetais - ITRE, AGRI ir ENVI. Kalbėsime apie klimato kaitos klausimus. E, šis rytis labai rūpi e, e, ENVI komitetui. Kalbėsime apie medžio panaudojimą, nes tai yra puikia žaliava. Tai yra pramoniai svarbus dalykas. Daugeliu pramonės sektoriui tai yra žaliava. E, įtrė šis klausimas yra ypač aktualus. Na, e, kadangi miškai turi poveikį klimatui, tvariai plėtrai ir kitiems dalykams. E, dėl to apie tai diskutuojame. Ponas Levyje būtų galėjęs tuos klausimus išplėtoti labiau, bet gaila, kad jo nėra. Tad ilgiau nebegaždama suteiksiu žodį ponui Hoganui. Prašom, ponė komisarė, žodis jums. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad suorganizavo šitą posėdžią ir kuriame bus kalbama apie ES miškų strategijos įgyvendinimą. Aš noriu pasakyti aplinkosaugos e, Velė ir komisarės Bienkovska vardu, kad mes visi kartu matome, kokią svarbą e, reikia teikti ES mišrų strategijai, kadangi labai svarbi visai ES. Pirmiausia, reikėtų aptarti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius aspektus ir užtikrinti, kad valdant, tvarkant miškus būtų išsaugota bio įvairovė, kad miškai galėtų mm, mm, atsigaminti ir kad būtų gajus ir atliktų savo ekonominę funkciją. Labai svarbu ES priešins pat pasiūsti labai aišku signalą apie miškų tvarkymą, tuo labiau, kad miškai yra susiję su įvairiomis aplinkosaugos etimis - kaimo plėtra, energetika, konkurencingumą. Jūs e, žinote, kad Junkeris rugsėjo mėnesį išsakė savo vizijas apie ES raidą 2018 metais. Jis kalbėjo ne tik tai apie darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą, tačiau jisai kalbėjo ir apie kitas prioritetinės sritis, tokias kaip, pavyzdžiui, aplinkosauką ir miškų tvarumą. Jisai kalbėjo apie miškų sektorio kūrimas darbo vietas, apie uh, užimtumą, apie poveikį klimato kaitai ir taip pat kalbėjo apie tai, kad labai svarbu plėtoti inovacijas ir profesinius gebėjimus. Subsidiarumo ir proporcingumo principai išlieka labai svarbus įgyvendant šitą strategiją. Labai svarbu užtikrinti tvarų miškų tvarkymą ir taip pat atsižvelgti į miškų politiką valstybėse narėse, be kita ko ir į ES iniciatyvas ir teisės aktus susijusius su miškais. Pirmiausia, reikia atsižvelgti ir socioekonominius aspektus, taip pat apie tvarų aplinkos valdymą ir taip pat labai svarbu užtikrinti ES darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą. Kai kalbame apie miškų vertės grandinę, tai reikėtų pirmiausia kalbėti apie tai, kad mes esame periname laikotarpį, periname laikotarpį nuo e, e, CO2 gaminančios iki be anglės ekonomikos Labai svarbu pasakyti, kad miškai labai svarbus statybos sektoriui ir užtikrina pakankamai daug darbo vietų bendroje vertės kūrimo grandinėje. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad miškai taip pat įsilietų į uždaro ciklo ekonomikos veiksmus. Europos Sąjungoje pasaraisiais 60 metų miškų plotai nuolat didėjo, tai didžiulis pasiekimas. Tačiau pagal kai kuriuos vertinimus ES miškų išsaugojimo lygis yra nepakankamas ES bioįvairovės strategijos įgyvendinimo pusės laikotarpio peržiūra parodė, kad miškų mažėja ir galvojant apie 21 amžiaus iššūkius ir turint omenyje miškų poveikį mūsų visuomeniai ir ekonomikai, reikia pasakyti, kad pirmiausia reikia galvoti apie tokį vystimąsi, kuris padeda išsaugoti bio įvairovę. O tai reiškia, kad reikia taikyti integruotą miškų tvarkymą ir valdymą ir atsižvelgti į miškų daugiau įvairialypę funkciją. ES veikiant pagal įvairias mm, iniciatyvas, reikėtų pasakyti, kad miškų tvarkytojai yra labai svarbus, turint omenyje ir ES parlamento atstovus. Mes kalbame apie ES miškus ir miškų sektorių. ES tai reikia turėti omeny ir tarptautinį mastelį. Labai svarbu užtikrinti tarptautiniu mastu tvarų miškų valdymą ir užkirsti kelią miškų naikinimui ir kirtimui. Labai svarbu e, užtikrinti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir darbo tvarkės iki 2030 metų įgyvendinimą. Aišku, kad miškų įvalypis vaidmuo lemia poveikį ir kitiems sektoriumams. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie miškus kaip socialinės naudos šaltinį ir todėl tvarus miškų valdymas išlieka viena iš svarbiausių mūsų prioritetinės veiklos sričių. Labai svarbu turėti omenyje tą vaidmenį, kurį vaidina miškai visuomeniai. Ir grįžtant prie ES miškų strategijos įgyvendinimo, norėčiau paminėti kai kurios svarbiausius dalykus. Europos parlamento rezoliucijose komisija ir taryba yra parengusios ES veiksmų miškų tvarkymo srityje strategiją. Šioje strategijoje yra numatyti konkretus e, tam tikrų priemonių įgyvendinimo e, terminai ir numatytas įgyvendinimo E, procesas. Taip pat yra e, svarbu užtikrinti šiai strategijai gyveninti pakankamai lėšų. 8,2 milijardai eurų yra numatyta kaimo plėtros priemonėms susijusiams su miškų tvarkymu iki 20 metų. 2,2 milijardai eurų numatyta yra E, miškų naikinimo ir kirtimo pasiekmėms e, padengti. Tūkstančiai naudos gavėjų turės galimybę dalyvauti mokymuose ir švietimo programuose. Pusantro milijardo eurų investicijų yra numatyta e, naudos gavėjams, taip pat pusantro milijardo yra numatyta e, E, padengti tiems nuostoliams, kurie yra susijęs su miškų nykimu ir gamtos tyžymis. E, miškų strategijos priemonių peržiūra bus atlikta šiais metais ir, žinoma, bus tariamasi su suinteresuotomis šalimis ir su plačiaja visuomenė. Horizontas 2020 ir ES inovacijų partnerystė numato taip pat galimybę remti šitą sektorį. Šiais metais buvo mm, atlikta pakankamai daug e, e, veiksmų susijusių su e, atskirų sektorių partnerystė. Yra numatyta remti veiklą, kuri gali užtikrinti daugelįpį miškų funkcionavimą. Tvarus, tvari prieiga prie žaliavų taip pat yra minima Europos inovacijų ir žaliavų strategijoje. Komisija imasi įvairiausių priemonių susijusių su mediena, e, tiekimo srityje pagal horizontas ir programą 2020 yra numatytas tinklų kūrimas, kad būtų galima tvariai tiekti medieną. Iki 2018 metų yra numatyta atitinkama strategija tiekti nužėvintą medieną ir svarbiausia pasinaudoti pačią gerąją praktiką ir kuo veiksmingiau tvarkyti miškus. Inovacijos darbo tvarkė taip pat yra siejama su tvariu miškų tvarkymu. E, darbo tvarkė 2000 ir e, kitos strategijos numato, kad reikia atsakingai tvarkyti miškus, juos konservuoti ir įdėkti pažangias valdymo sistemas, išsaugant paukščių buveinės ir taip pat užtikrinti rūšių įvairovės išsaugojimą. ES ir tarptautinių mastų yra viena iš pirmaujančių užtikrindama tarptautinėje priekyboje ES e, e, veiksmų planą ir taip pat įgyvendindama medienos e, reglamentą. Mes esame parengę iniciatyvą. Papildoma iniciatyva, kuria yra siekiama apsaugoti miškus ir ekosistemas. Septintajame aplinkosaugos veiksmų planetne yra numatyta uh, sustiprinti mūsų pastangas, kad būtų kovojama su miškų naikinimu. ES yra pareng... užsakiusi studiją dėl ES veiksmų plano metų miškų srityje įgyvendinimo. Labai svarbu užtikrinti mūsų miškų tvarumą ir visi mūsų žingsniai rodo, kad mes einame, žingsniai rodo, kad mes einame tinkame linkime. linkme. Tiek būtų mano pristatomųjų pastabų, o po to aš galėsiu dar kai ką pridurti ir savo baigiamai žodžiai, baigiamajam žodį. Dėkoju už jūsų įvadinį žodį. Ir dabar galėsime perėti prie keitimus į nuomonėmis. Kolegos, daug kas prašo žodžių tad reikės apsiriboti pusantros minutės pasisakymo laiko kiekvienam. Tuo būdu galėsime užbaigti savo posėdį 20.30, kaip ir buvo suplanuota. Taigi pusantros minutės kiekvienam. Pone Kostinger pradės klausimus. Prašom, jūs esate pranešėję ir jums galbūt skirkime daugiau laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui už tai, kad suteikėte galimybę kartu visiems su pramonės reikalų komitetu ir su NVEGRI komitetais padiskutuoti šio klausimu, aptarti tai, kas vyksta taryboje, parlamente ir daryti įtaką šiems procesams. Mums strategijoje visuomet atrodė svarbus horizontalus požiūris į miškų ūkį ir jo valdymą. Daug iniciatyvų dabar yra LULUCF, e, ne CTS ar ne, ne priekybos e, taršos leidimų sektoriai. Ir čia apie energetikos efektyvumą kalbėti be abejo žinoma, kad reikia ir sėti tai ir su miškų ūkiu. Ir mes nuolatos pabrėždavom, kad miškų ūkio valdymas e, ir miškų išsaugojimo uh, lygis yra visiškai skirtingas valstybėse narėse. Suomijoje ir Švedijoje yra visiškai kitaip negu kad kitur. Yra tokių šalių, kurios praeitie daug klaidų padarė ir dabar yra priklausomos nuo trečių šalių. Ir yra taip pat valstybių narių, kurios pastaraisiais metais labai daug nuveikė ir tai yra puiku. Bet viena yra aišku, kad visiems vienos universalios programos pritaikyti neįmanoma. Man regis svarbu yra numatyti kriterijus e, darnaus miškūkio valdymo ir tie būtent tvarumo kriterijai turėtų būti patys svarbiausi. Ir manau, kad miškų strategijoje taip pat konstatuojame ir tai, kad e, nežiūrint to, kad tokias programas reikia vykdyti, vis dėlto lygiai grečių papildomų kaštų ir sąnaudų norime išvengti. Ir tikrai, galvojant apie daugelį tikslų, būtent miškų ūkis gali suvaidinti svarbų vaidmenį. E, porą klausimų. Ar ir Agri generalinis direktoratas skirs užtektinai e, išteklių tam, kad ir savininkų uh, E, vaidmuo būtų mm, tinkamai įvertintas, formuojant naujas teisės aktų iniciatyvas. Ir kitas dalykas, mes strategijoje taip pat juk reikalaujame, kad e, e, miš, miškininkystės komitetas dirbtų kartu su valstybėmis narėmis. Tai norėjome paklausti, kas ta linkme yra nuveikta iki šiol, kaip dirbama. Na ir pabaigai minėjote, kad vyks vieši, vieši klausimai ir mm, kolegoms iš Envi ir ITRE komitetų norėčiau dar perduoti tą žinę, kad galvojame ir čia parlamente suorganizuoti klausimus su atitinkamų sričių ekspertais. Manome, kad tai yra svarbu, kadangi yra daug įvairių interesų grupių. Ir galėtumėm suteikti tiesiog tą progą visiems išsisakyti tokią svarbę temą. Bet Pradžiai tiesiog dėkojame už tai, kad atvykote ir galime diskutuoti su jumis. Dėkoju, kolegė Agilera. Ačiū komisarė, dėkoju už jūsų išsakytas mintis. Mums labai džiugu, kad miškų tema yra aptariama šiame plačiame kontekste. Mums labai svarbu, kad tos šeimos įmonės dirbančios žemės ūkija ir taip pat miškų valtvarkymo srityje būtų stiprinamos. Taigi miškus reikia saugoti ir ateityje ir kaip kalbėjusi kolegė, aš manau, kad valstybėse narėse mūsų teisės E, aktų nuostatos yra skirtingai įgyvendinamos, vienose valstybėse tai daroma pavyzdingai, kitose valstybėse kiek kitaip ir todėl mums reikėtų nuo pat apačios link viršaus užtikrinti tvarų miškų valdymą. Labai svarbu man, kad kartu aptartume LULUCF aspektus ir kad nebūtų jokių nuolaidų miškų savininkams, tačiau kita vertus, kad ūkininkams nereikėtų vykdyti kokios nors informacijos teikimo prievolės. Norėčiau trumpai pacituoti profesorių Dirk, Dirk Althaus. 2007 metais jisai pasakė, kad jeigu būtų uh, kokią nors konkurenciją dėl idealaus, dėl konkurencijos, tai šioje konkurencijoje laimėtų miškas. So much, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarų Hoigonui už tai, kad atvykote aptariant šitą labai sudėtingą klausimą. Dėkoju kolegiai Köstinger už tai, kad pristatė šią temą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitą aspektą. Uh, Mes visi e, pasisakome už kaskadų principą teisė kūroje. Tačiau kyla klausimas, kodėl miškų savininkai gali parduoti savo medieną bet kam Čia iškyla nuosavybės klausimas, kadangi miško savininkystė yra tam tikras įgaliojimas iš visuomenės tvarkyti miškus. Kita vertus mes kalbame apie mišką ir kartais turime omenyje, kad kalbame tik tai apie medžius. Tačiau Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje yra visiškai skirtingo tipo mediena. Viskas priklauso nuo, Paper, it... nuo mm, plaušo, kuris gali būti naudojamas e, cheminėms medžiagoms, kūrui mm, e, statybai ir taip toliau. Todėl reikėtų atsižvelgti į miško pobūdį, kiekvieno, medį, kiekvieno medžio e, sandarą. Ir tik tuomet reikėtų galvoti, kokias perspektyvas sieti su konkrečiu mišku. Well, Atleiskit, kad e, šliukštelsiu šiek tiek alyvos. Bet visgi man atrodo, kad komisijos narys, aišku, jį padrasino tikriausiai balsavimas įvykęs prieš keletą mėnesių plenarnėme posėdyje, visgi kalba apie kai ką kitą, negu kad apie peržiūrą, pavyzdžiui, sutarčių. Ir uh, ir panašu, kad jūs visiškai neturite teisės, anot dabartinių sutarčių, veikti šioje srityje. ES gali finansuoti e, miškūkio įvairias iniciatyvas tvarkymo, tačiau tai turi vykti visiškai kitam kontekste, nesavarankiškai reglamentuoti jį tai gali, tik per kaimo plėtros programas. O dabar, regis, ryžotės siekti teritoriją, kurios, kurios jums visai nelemta tvarkyti ir reglamentuoti. Čia nelabai iš tikrųjų ir ką galite padaryti. Gamta yra gamta ir arba CO2 e, yra kaupiamas, arba, arba ne, tiesiog. Taip yra. O, sorry. Mówię, że do zimnego prysznica z Pana strony żeśmy się już przyzwyczaili. Sakiau, kad, sakiau, kad dabar esame pratę prie jūsų stiliaus, prie to šalto dušo, bet šaltas dušas yra visai neblogai sveikata. Ponas Kuzmiuk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš taip pat noriu padėkoti Jums, kad atėjote į mūsų posėdį. E, turime bendrą posėdį trijų komitetų, laiko turim nedaug, tai iš karto nedaug žodžiaudamas daug ir užduosiu savo klausimą. Kalbam apie naują ES miškų strategiją. Kai dėl miškų panaudojimo CO2 absorbuoti <clears throat> yra jaučiamas tam tikras priešiškumas žvelgiant į tai, kas vyksta likusiame pasaulyje. Čia ES skiriasi nuo kitos pasaulio dalies. Turime Paryžiaus ir Marakešo jau dabar susitarimus. Abu susitarimai patvirtino tą faktą, kad pasaulis nori žengti šią linkmę būtent, kad miškai būtų naudojami tam, kad CO2 emisijų sumažėtų. Tačiau, kai dėl ES klimato politikos šiuo požiūriu ta politika yra griežtesnė. Aš norėčiau paklausti, kiek reglamentai, prie kurių mes dirbame, galės atsižvelgti būtent į šį aspektą, į Paryžiaus ir Marakešo susitarimus. Dėkoju. Kolega Pranėm, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Nėra jokios abejonės dėl to, kad yra skirtumų nuomonių tam tikrų šioje salėje tarp mūsų. E, buvo paminėtas vienas tas skirtumas ir manau, kad svarbu, kad išsiaiškintume savo požiūrius, o paskui laikas parodys, kas teisus klausimas yra štai koks. E, taip, miškininkystė nėra e, Europos komisijos kompetencijos rytis, Europos Sąjungos kompetencijos rytis, tuo tarpu klimato kaita taip. Bet manau, kad reikia pasitikrinti, kas yra kas ir kas yra svarbiau negu kitas. Šiandien susirinko visi trys komitetai, kad galėtų aptarti, kaip geriau kovoti su klimato kaita. Tai yra daug svarbiau negu vien tik siaura miškininkystės sritis. Be abejo, miškai vaidina svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita. Žemės ūkis vaidina svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita. Tad mes norime paraginti komisarą ir toliau domėtis miškininkystės sritimi ir su tomis rytimis, su kuriomis yra susijusi miškininkystė ir kurios yra susijusios su klimato kaita. Aš norėčiau pasakyti, kad mes visi sutarėm dėl pačių vairiausių priežasčių, dėl to, kad reikia sodinti daugiau medžių, bet šiandien štai radau, kad e, jungtinės karalystės e, kai kuriuose regionuose yra daug daugiau sukaupto CO2 negu, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar kuriuose kitose šalise. Tad e, atsargiai ypač e, toms šalims reikėtų elgtis, kurios naudoja durpes. Pone Herens Garcia, dėkoju, pone pirmininkė. Noriu padėkoti Europos komisijos atstovui, ponui komisarui, už atvykimą į posėdį. Na taip, ES nėra kompetentinga miškų srityje. Gaila, kad taip yra. Dabar yra iškilusi būtinybė užpildyti labai didelės spragas esančias ES teisės aktuose. Manau, kad turime, kaip siūlo ir komisija, laikytis holistinio bendro pobūdžio į problemos sprendimą. Pasiūlyta miškų programa, kurie apima daug ekonominių aspektų, yra puikus dalykas. Miškai yra tas rytis, kur padeda kaime vietovėse gyvenantiems žmonėms turėti pragyvenimo šaltinį. Tai taip pat gali pasitarnauti ir kaupiant CO2 neišleidžiančių į atmosferą. E, žinome, kad lėšos yra labai ribotos, įskaitant ir kaimo plėtros rytį, ten irgi lėšos ribotos, tad reikia rasti lėšų miškų politikai finansuoti. Valstybės narės e, pačios sprendžia, kaip bus naudojamos lėšos skirtos kaimo plėtrai. E, Ir čia ponas Agnių yra teisus, miškų bendros politikos negalim turėti, nes tai nėra ES kompetencijos rytis. O finansuoti šią sritį yra sunku, visada vertėmės taip, kaip galėjom. Reikia rasti galimybių, kad žmonės ir toliau galėtų gyventi kaimiškose vietovėse, kad nepaliktų vietovių, kur gyvena savo žemių, būtina išvengti miškų kirtimų kokių jau pavyzdžių esame matę. Ir iš tikrųjų dar reikės daug ką nuveikti. Dėkoju. Bardzo, panie przewodniczący, panie komisarė. Pone Višnievska, ačiū, pone pirmininkė, pone komisarė. Kai vyko klimato kaitos konferencijos Paryžiuje ir Marakeše, daug kartų buvo kalbama apie miškų vaidmenį e, klimatui. Šiame siūlyme, kuris buvo nesnei pateiktas, ir pateiktas yra kalbama apie tai, kad pramonės sektorius turėtų taip pat sumažinti savo emisijas. Buvo laukiama, kad į klimato kaitos politiką būtų įtrauktas ir miškų sektorius. Kol kas tai buvo daroma labai nedaug, neženkliai. Ta dalis, kuri gali būti traukta į nacionalinės emisijas šiandien yra tikrai nepatenkinamai maža tom šalims, kur miškų dengiamas šalies paviršius yra didžiulis. Taip yra Lenkijoje, pavyzdžiui. Jeigu pažiūrėtume, kokį vaidmenį vaidina miškai užtikrinant energijos mišinį, tai tuomet pamatytumėm, kad skaičiai yra visiškai skirtingi. Ar nemanote, ponio komisarė, kad yra priežasčių, kurie, kurios turėtų mus pastumėti žengti toliau? Galėtume labiau atsižvelgti Paryžiaus susitarimą, kalbant apie miškus. Ar pritartumėte komisarui Kandietė, kad uh, šiandien turime dėja žengti tos papildomus žingsnius. Ačiū. Pani... Pone Petir. Petir. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Pone Petir. Ačiū pone pirmininkė, pone komisijos nary. Džiugu, kad eh, rodote susidomėjimą šią sritimi, kad skirite laiko padiskutuoti su mūsų komitetų nariais šią labai svarbę temą. Visiems mums rūpia išsemti visą potencialą miškininkystės ES, ypatingai kai kuriuose valstybėse narėse. Ta galima labai sėkmingai daryti. Turime energetikos veiksmų paketą, darnaus, darnaus ekonomikos ar ūkio plėtros e, paketą ir taip pat ir miškininkystiai norime atitinkamo dokumento. Nesvarbu, ar 60 procentų ar 11 procentų valstybės narės teritorijos būtų um, miškai, visuomet reikalinga rimta e, strategija, kurią vadovautumėmės, e, antraip nesukurtume nesukurtume reikiamų paskatų veikti. Kroatijoje e, yra nebloga e, miškūkio strategija taikoma, yra virš 120, virš 120 metų skaičiuojančių miškų ar e, girių, bet ne visada yra užtektinai atsižvelgiama e, į kai kurios faktus, ne visada nukirstas medis yra pakeičiamas naujų pasodinamų, bent jau, pavyzdžiui, e, Kroatijoje ir rūpėtų sužinoti, kaip ketinate tokius klausimus spręsti naujose, naujais teisės aktais. Ponas Oslingas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui už galimybę diskutuoti. Uh, Gerai, kad tai darome, bet visgi apie kai ką kalbame per mažai. Juk e, eina kalba ir apie klimato kaitą, taigi reikia taip pat galvoti ir apie dar ne miškų ūkio priderinimą ar tvarkymo priderinimą prie klimato kaitos iššūkių, ypatingai tas pasakytina apie pietinės valstybės narės. Uh, Taigi strategija turi būti darni, tvari ir turime suvokti, kad e, miškininkystė tai ne tik klausimas apie tai, kaip veiksmingai panaudoti medieną, bet taip pat ir apie diversifikavimą naudokime, galvokime. Ir negalime vien tik tai galvoti apie medienos panaudojimą. Taigi svarbiausia yra susimastyti apie tai, kaip naudojame medieną. Jeigu imsime, tiesiog deginsime medieną anglės deginimo įrenginiuose, tai bus tiesiog tas pats iškastinis kuras ir nieko iš to nelaimėsime. O čia galima padaryti žymiai daugiau. Taip pat ir sertifikavimo sistemos turi egzistuoti Europoje, kad visą tai būtų galima patikrinti. Uh, ir e, procesą sekti. Taigi čia ES tikrai dar gali daug padaryti ir, pone komisijos nariai, tas jau buvo sakyta, reikia pažvelgti ir į kitas šalis už ES ribų E, ir kalbėti apie tai, kaip, pavyzdžiui, yra naikinami miškai tam, kad būtų įvežama masiškai sojos produkcija, kaip pašaras ir kiti dalykai. Tokius klausimus irgi kelkime. Norėčiau pasidžiaugti šią trijų komitetų iniciatyvą pasikviesti komisarą Hoganą. Nes be abejo, medienos klausimas e, yra susijęs su aplinkos saugos, e, ekonomikos ir socialiniais klausimais nes e, tai iš tikrųjų miškų klausimas nėra ES kompetencijos klausimas. E, žemės ūkio gamybos ir tie tai irgi nėra įtrauktas dalykas. Tad man atrodytų, kad ES daugiau domėtųsi miškų klausimų, nes e, yra iškeltas atnaujinimo, atsinaujinimo klausimas. Manau, kad ES gali veikti uh, tvarkydama aplinkos saugos reikalus. Uh, ir ne tik ES valstybėse būtina užmėgsti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis, Afrikos valstybėmis, kalbėti apie tvarę plėtrą. Ir čia būtų galima šias operacijas taip pat įtraukti į tą bendradarbiavimą. Man atrodo, miškų tvarus e, tvarkymas turėtų būti vienas iš keliamų bendradarbiavimo klausimų. Ponas Hokan yra teisus, kalbėdamas apie mokslo tyrimus ir plėtrą. Uh, Aš manau, kad mediena iš tikrųjų yra ta medžiaga, kur yra gyva, kuri, kuri yra labai naudinga. Ir gali atsitikti taip, kad mediena bus nebūtinai gerai panaudojama, gali būti naudojama beje ir puikiai. ES turėtų e, be abejo daugiau domėtis miškų tvarkymų Europoje ir taip pat pasaulyje, be kitako. Muchas gracias, señor, señor presidente. Yo tengo dos preguntas para el. Ačiū pirmininkė norėčiau paklausti komisarų dviejų dalykų. Tai susiję su miškų kirtimu besivysančiose valstybėse ir taip pat su ES miškų strategija. Komisaras kalbėjo apie tai, kad mes puikiai suprantame, kad iš palmių yra gaminamas palmių aliejus, tačiau Indonezijoje, Malazijoje ir kitose valstybėse palmės tiesiog naikinamos masiškai, tiesiog dinksta tokie plotai kaip ištisos mūsų valstybių narių teritorijos. Taigi yra gaminamas masiškai palmių aliejus, tačiau norėčiau paklausti, ar tos valstybės laikosi kūnos įsipareigojimų, pavyzdžiui, Paryžių susitarimo nuostatų ar kitų mm, vystimosi e, pagalbos kriterijų. Jūs kalbėjote ir apie mėsos gamybą, jūs sakėte, kad 15 milijardų eurų yra numatyta skatinti mėsos suvartojimą ES. Tačiau, pavyzdžiui, Brazilijoje soja yra naudojama maitinti galvijus ir yra naikinami ištisi miškų plotai. O visą tai reiškia, kad papildomai išmetama į atmosferą didžiuliai kiekiai CO2. Šita politika, ar jinai gali būti derinama su ES strategija ir jūs, su jūsų teiginiais? Ponas Andrijų, ačiū. Pone pirmininkė, ponė komisarė, kad trims komitetams pristatėte miškų strategiją, buvo paminėta visa eilė dalykų, o aš norėčiau tik pridėti tai, kas buvo pasakyta dėl kompetencijos. Be abejo, ES miškų strategija yra ribota. Svarbu, kad savo atsakomybės dalį prisimtų valstybės narės. Be abejo, miškų strategijos negali būti ES, nes resursai labai skirtingi viso Europos Sąjungoje. Reikėtų kalbėti geriau apie miškų strategiją. Tai yra tas klausimas, kuris rūpi mums visiems, tai yra susijęs su klimato kaita ir tai yra esminis, labai svarbus klausimas. E, e, šiaurės Europos miškai yra netokie pat kaip pietų Europos miškai. Ir manau, kad tos klausimus svarbu kelti, svarbu, kad turime taip pat aptarti ir žemės ūkio klausimus. E, dabar viena iš svarbiausių temų yra atkariauti žemės plotų žemdirbystėj. Tad labai aiškiai reikia išsiaiškinti, kas turima omeny ir kiek tas atkariavimas gali vykti. Norėčiau šiek tiek daugiau informacijos apie daugiametį planą susijusiu su miškų strategijos įgyvendinimu. Norėčiau išsiaiškinti, kaip bus atsižvelgiama į Šiaurės ir Pietų Europos miškų specifiškumą. Kaip ši strategija galėtų būti tam tikras variklis vietose, e, kaip tai galėtų paskatinti atskirų vietovių plėtrą. Kalbant apie klimato šilimą, kas numatyta miškų strategijoje, kad iš tikrųjų sulauktume labai konkrečių apčiuopiamų rezultatų šios ir tie ačiū. Eh, obrigada, prezidentė. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, iš tikrųjų, miškininkystės svarus plėtorimas yra svarbus dalykas bioįvairoviai pirmiausia palaikyti kad būtų išsaugota laukinė fauna ir kad galima būtų apsaugoti gėlo vandens išteklius. Tačiau man atrodo, kad taip pat reikėtų kalbėti apie žemės ūkio miškų apželdinimą. Negalima e, plėtoti invazyvios žemės ūkio praktikos, kaip vyksta Galicijoje, kaip vyksta mano šaly Portugalijoje, pažiūrėjau, kaliptų atveju. Negalima masiškai naudoti E, nuodingų medžiagų žemės ūkiui plėtoti. Būtina gerbti visų bendrą turtą, bendrą labą. E, randama kartais, pavyzdžiui, Galicijoje, Portuga, Portugalijoje nedirbamų žemių, dirbonuojančių. Ačiū. Ačiū komisarė. Norėčiau dar kartą grįžti prie biomasės gaminamos iš medienos klausimo. Pastaraisiais metais buvo parengti biomasės naudojimo kūrui projektai. Aš atsimenu, kaip mano miestelio o, meras parengė programą kūrenti e, medieną šildymo tikslais. E, Tačiau, mano manimu, kai kalbame apie sertifikavimą, tai neturime nieko kito menyje, kaip suteikti galimybę gauti pajamų sertifikavimo bendrovėmis, o ne e, tai, ar miškų savininkai turės iš tuo naudos. Kol kas Mm, tas judėjimas yra visiškai nežymus ir aš manyčiau, kad jokio sertifikavimo kol kas nereikėtų planuoti. Tai yra nereikalinga. Pone Dėliai, ačiū, pone pirmininkė. Sveiki, pone komisarė, ačiū, kad atvykote. Negryšiu prie tų dalykų, kuriuos e, minėjo mano kolegos. Manau, kad būtina saugoti miškus, žinoma, kokia yra miškų įtaka fauna, žinoma, kad miškai yra daugia funkcinės erdvės, ten galima sukurti darbo vietų, žinome, kad tai teikia e, nemenka ekonominę naudą, pasitarnauja kaimiškų vietovių plėtrai. E, tai taip pat užtikrina e, visai lė kitų funkcijų. Norėčiau tris dalykus atkreipti jūsų dėmesį. E, tai jau šiek tiek buvo paminėta, bet norėčiau dar kartą tai paminėti. Miškų strategija turi būti e, būtinai e, apimti didelę Europos miškų įvairovę. Mes pas save turime nemažai miškų, tie miškai labai skirtingi. Būtina kad valstybės narės siektų konkrečių rezultatų saugodamos miškus. Ir man atrodo, tai būtų daug aiškiau, jeigu valstybės narės tą žinotų. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad klimato kaita turi labai rimtą poveikį visiems mūsų miškams, ypač e, miškų faunai ir florai. Tai irgi yra labai svarbus elementas, siūlant miškų strategiją. Dirbožėmio kokybės prastėjimas irgi yra labai svarbus dalykas, apie jį tai kalbama palyginus nedaug. Pone komisarė, aš norėčiau užbaigdama savo pasisakymą pasakyti, jog norėčiau, kad Europos komisija, priimdama aplinkosaugos teisės aktus, e, aktyviai dirbtų su valstybėmis narėmis, kad mūsų miškų ištekliai būtų apsaugoti net jeigu šis rytis ir nėra ES kompetencijos rytis, kaip tai buvo pasakyta. Tačiau klimato kaita, bioįvairovės klausimai yra mm, Europos komisijos kompetencijos rytis, dėl to tai reikia daryti. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Kai kalbėjome apie pieną, nesusitarėme, galbūt vieningesnį galėtume būti nagrinėdami miškų temą. Naujoje miškų strategijoje mes reikalavime svarbiausio dalyko, tai yra, e, kad dėmesio centre būtų miškas kaip pakuočių e, ir statybos medžiaga. ES turėtų remti didesnį medienos naudojimą statyboje, namų statyboje. Norėčiau paklausti, ar jūs žinote kokiu nors naujų iniciatyvių apie valstybių narių e, pastangas daugiau medienos integruoti į statybos sektorių, į gyvenamųjų namų sektorių, ar yra koks nors judėjimas šioje, šiame rinkos segmente. Be to norėčiau paklausti, kaip komisija mano apie lakius organinius junginius, apie jų klasifikavimą. Nes betonas ir plienas juk būtų laikoma pagal tą sistemą geresnė medžiaga negu medis ir kaip tai siejasi su mūsų siekiniais mažinti CO2. Hoibuš. Herzlichen Dank. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Baigdamas savo pasisakymą, jūs e, minėjote FLECT veiksmų planą su Indonezija. Indonezija naikinami miškai ir tiesiog atsotinamos palmės, tie, tie didžiulės jų plantacijos. Tačiau mes neturėtume apsiriboti tik Europą, kai kalbame apie rūšių įvairovės išsaugojimą. Norėčiau paklausti apie tuos minėtus 15 milijonų eurų, kurie bus skiriami skatinti e, mėsos e, vartojimui. Tačiau juk norint išauginti daugiau mėsos, reikia sunaudoti daugiau uh, sojos. Aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tvarę miškų strategiją Europoje ir taptautiniu mastu. Uh, pone Piekunen, ačiū pone pirmininkė, ačiū komisijos nariui už tai, kad atvyko pas mus, kaip jau buvo sakyta, iš tikrųjų valstybių narių kompetencija yra e, miškų ūkio tvarkymas, tačiau ir ES lygmenių politiką formuoti šią linkmę būtina. Ir ne visada, vis, ir ne visi veiksmai e, būtent e, darnus yra miškų ūkio tvarkymo srityje, bet dėkojame komisijos nariui ir taip pat ačiū už parlamentui už labai svarbius dokumentus šioje srityje. Uh, Nu, paskelbtus, turime LULUCF e, iniciatyvą svarbę e, apie ekonomikos e, iniciatyvą ir kitas. Ir dabar dėl LULUCF konkrečiai aš iš Suomijos pati esu. Ir žinote, 75 procentai mūsų teritorijos padengta mišku. Tai yra, iš esmės galime pasakyti, Suomija yra vienas didelis miškas. Ir mūsų gyventojai tikrai labai yra um, suinteresuoti mažinti CO2 emisijas. Uh, Ir e, kol kas e, tiesiog dar neįvykdome to tikslo darnaus miškų ketvarkymo, tačiau labai to siekiame. Ir matyti, kad e, darnusis miškūkio tvarkymas ir sąsajos su klimato kaita dar nėra visiškai aiškus. Nes tai ne tik reiškia, kad kalbame apie miškus kaip absorbentą, e, mes kalbame taip pat ir apie visai kitus aspektus, apie naujus e, inovatyves technologijas, panaudojant med, mišką ar medžius. E, kol kas tikrai grėsmė dar ne miškų kitvarkymui iškyla pagal LULUCF programą tokia, kokia jį dabar numatyta. Labai tikimės, kad ateityje komisija pagalvos ir apie kitus e, būdus. Dėkoju. Iš tiesų, man kilo klausimas, e, kodėl apie mm, izolacijos grėsmę nekalbėjo komisijos narys, ypač, pavyzdžiui, e, šiaurės e, vakaruose Airijoje e, ta grėsmė kiltų mm, tiesiog gali būti, kad e, dėl mm, pakilusios kainos medienos kai kurie regionai taptų visiškai izoliuoti. Ir dar kitas klausimas dėl LULUCF e, ir sąsajų su šią strategiją. Ar ne neatsvers tos teikiamos naudos vėl neigiami LUCF aspektai. Na ir dar reikia pasakyti, kad nebuvo niekuomet ir spręsta ta situacija, kai buvo teigiama, kad medina nebuvo tokia, kokia turėtų būti, tokia kokybiška ir buvo įvairių spekulacijų medienos sektoriuje. Aišku, Mes gal nesam kompetentingi apie tai mm, kalbėti, tačiau turime čia ir pranešėję tais, tais klausimais, gal jis pasisakytų. Taigi, kaip užkirsti kelią tokiai neaiškiai nešvariai prekybai? Na, o dar prisiminkime CETA sustarimą ir kaip neturėtavom laiko visiškai apie tai e, kalbėti. Ir dabar čia yra panašiai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai puikia proga kalbėti. Trijų komitetų nariai susirinko ir komisijos narys Hoganas atvyko pas mus. Ir čia nėra klausimas apie tai, kas yra atsakingas už ką. Mes tiesiog visi sutarėme dėl to, uh, kad e, miškai, miškams tenka tikrai daugia funkcis vaidmuo ir kad būtent darnusis miškų ūkio tvarkymas e, gali atnešti kuo geriausių rezultatų. Mm, beje, ir galvojant apie klimato kaitos iššūkius, aš kalbėsiu kaip įtrė komiteto narė ir mums čia rūpi dėrėjimas visų politikos krypčių ir LULUCF turėkime menį ir ekonomikos e, programos peržiūra. Labai tikimės, kad visi dokumentai darės tarpus, tarpusavyje, visos iniciatyvos pasiūlytos darės tarpusavyje. Taigi, be abejo, taiminčiai tarime taip. Čia kai kurių minčių buvo išsakyta apie tvarumą kaip kriterijų. Bet e, būna, kad e, tas pats medis gali būti naudojamas ir vaistų gamybai, ir popieriaus gamybai, ir statyboms. Tačiau noriu priminti, kad 40 procentų mūsų atsinaujinamų energijos šaltinių būtent e, yra iš miškų išgaunami. Uh, Tai ar turite gerų naujienų, pone komisijos nary, e, kaip mes galime pagerinti miškų padėtį ateityje? Na ir po to, kas buvo nuveikta pagal Horizontas 2020 programą ir kitas, tikrai vertėtų e, bioekonomikos naują strategiją apgalvoti, kad būtų vykdyta darnio miškaus ūkio strategija. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolegė Kilonen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui komisarui atvykusiam į posėdį. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, yra susijęs su miškų politika, visi mokslo tyrimai ir duomenys šioje srityje juk egzistuoja. Mes daug laiko leidžiame kalbėti apie, apie ES pasos rytie, tačiau neturime pakankamai duomenų apie ES miškus, jų įvairovę, apie tvarumo kriterijus. Yra taip pat svarbus ir kiti dalykai, kaip mišką panaudoti, e, kaip šulinį kaupti CO2. Yra tokių tyrimų, kurių nuneikti negalima, jie yra objektyvūs visoms valstybėms narėms. Kai kalbame apie miškų pažymėjimus, sertifikatus, turime nepamiršti to fakto, kad tiems sertifikatams būtina atlikti nepriklausomą auditą, kad e, nebūtų jokio šališkumo elemento. Taip pat noriu grįžti prie to, ką ką tik sakė ponas komisaras. Esu suomi. Ir mane stebina kai kurie dalykai, kaip sakė kolegė Virkunen. Suomija e, yra ta šalis, kurio 75 procentus teritorijos dengia miškas. Mes manome, kad reikėtų dar daugiau ploto, miškingų plotų. E, kaip mes Suomijoje statome automobilių stovėjimo aikšteles ir panašiai e, tiksliau, ką daryti, jeigu to miško norėtume dar daugiau, tektų užželdinti automobilių stovėjimo aikšteles, statybos vietas ir panašiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, ačiū, kad dėkuoju už tai, kad atvykote į posėdį. Iš tikrųjų, posėdis svarbus, klausimas svarbus, būtina apie jį diskutuoti. Pažiūrėkime į rinkimų rezultatus jungtinėse valstijose. Prezidentas sakė, kad e, atsisakys Paryžiaus sutarties, ponė komisarė. Jeigu kalbėtume apie miškus, tai turime pasakyti, kad e, tokios šalės kaip Rumunija patiria sunkumų, primant, pažiūrėjau, teisės aktus. Sunku yra užtikrinti miškų atsodinimą. Bet yra prisimti įsipareigojimai, tą padarė Europos komisija, sakydama, kad 2018 metais bus išlaikyti tokie patys ganyklų plotai. Tad jeigu žemės savininkas norėtų prastą ganyklą užsodinti miškus, negalėtų to daryti. Tad reikia rasti sprendimus, kad norinti sodinti mišką valstybėse narėse galėtų tai daryti. Priešingų atvejų nepanaudosime tinkamai turimų lėšų miškų sodinimui. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Ačiū, kad atvykote į posėdį. Kai dėl miškų kirtimo ir įvairių tų funkcijų, kurios atlieka ES miškai, galiu sakyti, kad strat, miškų strategijoje išdėstyta daug gerų ketinimų. Puiku, kad siūlomos priemonės šioje srityje. Tačiau norėčiau priminti, kad tas tekstas bent pirmojo dalyje sako, jog strategija apima ir ES medienos sektorių kuris yra tvarkomos ES pramonės sektoriaus. Reikia pasakyti, kad ES neturi kompetencijos, jokios kompetencijos miškininkystės rytyje. Ji, remiantis šeštuoju sutarties straipsniu, gali tik e, teikti konsultacijas, rekomendacijas šioje srityje. Tad norėčiau paklausyti, kaip strateg, miškų strategija uh, uh, reguliuos e, miškininkystės ir medienos sektorių. Tekste nekarta yra kalbama apie tai, kad reikia pagerinti šios sektorius konkurencingumą. Tad mano klausimas būtų toks, kaip mūsų miškų pramonės įmonės galės konkuruoti su kai kuriomis kitomis šalimis, e, kai darbo sąlygos visose kitose šalyse yra švelniai tariant e, nebūtinai skrupulingai sureguliuotos, nebūtinai laikomasi aplinkos apsaugos kriterijų ir darbo sąlygų kriterijų. Be abejo, puiku yra siekis saugoti miškus, bet ar nesiras tokios rizikos, kad su laiku ES pradės e, valstybių vardų kalbėti klausimais susijusiais su miškais ir jų tvarkymu. Ačiū. Oui, merci, Ponas Uozu. Ačiū, ponė pirmininkė. Miškai rūpi man be abejo ir prancūzijos miškai ypatingai. Mūsųse 30 procentų šalies teritorijos sudaro miškai. Tai iškertama 90 tūkstančių hektarų per metus, 20 milijardų eurų uh, sudaro apyvartą šio sektoriaus, 5, 50 tūkstančių žmonių dirba šiame sektoriuje. Tai iš tikrųjų sektorius svarbus nacionalinis geografinės informacijos ir miškų informacijos institutas E, renka informaciją apie miškus, tas institutas yra sudalintas į atskirus sektorius. Manau, kad ES miškų strategija e, nėra toks svarbus dokumentas. Geriau būtų nacionalinių lygmenių renkti tokį siūlymą, kadangi miškų vėliau yra didžiulė. Klimato kaita, parama kaimo plėtrai, žalioji energija, ekosistemų išsaugojimas, miškų eksploatacija yra tie dalykai, kurie artimiausiais metais bus labai svarbus. Aš manau, kad pirmiausia reikia remti valstybių narių suverenumą, kad jos tvarkytų tokį strategiškai svarbų sektorių. Dėkui. Diskusiją končia pani prezident Madinės. Pone Madinės, prašau. Thank you, chair. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad pusė septynių vyko biuro posėdis ir tik atvykau. Norėčiau paklausti vieno dalyko. Praėjusią savaitę sutikome su jaunais Airijos ūkininkams, ūkininkais. Ir jie kalbėjo apie tai, kad daug žemės yra skiriama miškams. Ir todėl aš norėčiau paklausti jūsų, pirmiausia kalbėsiu apie savo šalį, kurią, kurią geriausiai žinau, kad žemės naudojimo srityje kyla vis daugiau įtampos, kadangi ūkininkai nori plėsti savo žemės ūkio gamybą, tačiau kiti žemės ūkio naudmenų žemę nori naudoti e, miškų e, plėtimui. Ar jūs nematote čia kokios nors įtampos, kokio nors konflikto? Dėkojame, o dabar žvelgiu į komisarą. Aš mačiau, kad jūs pažymėjote dešimtis puslapį pastabų. Prašom atsakyti dabar į klausimus. Iš tikrųjų, nepavyks atsakyti per keletą minučių į visus klausimus, tačiau aš e, neatsakęs į kai kurios klausimus, konkrečius klausimus išsamei, aš pažadu atsiųsti atsakymus raštu. Šitas posėdis rodo, kad pirmiausia iškyla e, kompetencijų klausimas. Kolega Agnių kalbėjo apie tai, kad ne tik tai šiuo, bet ir kitais klausimais mes susidarėme su tokiu konfliktu su įvairiose politikos rytise. O kalbant apie miškus, čia susidarėme su uh, konkurencingumo, su kaimo plėtros politika, socialinė politika. Norėčiau pasakyti, kad komisarė, komisaras Kanietė iš tikrųjų įdeda labai daug energijos rengdamas energetikos pasiūlymus, be kitako ir sprenddamas biomasės klausimą, kuris buvo paminėtas čia ne kartą. Taigi yra daugybė galimybių įgyvendinant įvairias politikos rytis, integruoti į jas ir miškininkystės klausimus. Agri e, direktorate buvo konstatuota, kad iš tikrųjų yra daug bendrų dalykų ir yra skirtingų miškų tvarkymo srityje valstybėse narėse. Visų pirma, pirma skaičiuojant e, tą miškų plotą. Pavyzdžiui, vienas poveikis bus e, tokiams valstybėms iš LULUCF įgyvendinimo kaip Suomija ir visai kitoks kitoms valstybėms. Taigi, jeigu mes skaičiuosime pagal LULUCF kreditus, kuriais bus matuojamas e, klimato kainos švelninimas, švelnimo pastangos, Tai yra sutingi dalykai, kuriuos reikia spręsti teisėkuros institucijoms, tačiau kitas dalykas reikia atsižvelgti tos, tos regionus, kurie iš esmės priklausomi nuo medienos, nuo miškininkystės veiklos. Norėjau pasakyti dar štai ką. Nors sutartyje nenumatyta ES įgaliojimų miškininkystės srityje, tačiau vis dėlto yra galimybių kurti įvairiausias programas siekiant tvariai e, tvarkyti miškus ir yra programų, pagal kurias galima kreipti finansų srautus pirmiausia reikėtų atsižvelgti į kitas politikos rytis ir kitus politikos e, e, tikslus ir suprasti, kad horizontaliu lygmeniu tos politikos yra susijusios ir su tvariu miškų tvarkymu. Kalbant apie miškų strategiją, tai reikėtų pasakyti, kad praėjusią savaitę taryboje Slovakija, pirmininkaujantį tarybai, pristatė šios strategijos pagrindinius uždavinius ir taip pat ateities tikslus. 2018 metais yra numatyta strategijos vidurio laikotarpio peržiūra ir tada bus įvertinta, ar pasiūlytos priemonės tinkamai veikia. LULUCF skaičiavimo e, apskaitos e, taisyklės bus supaprastintos, tiesiog yra skaičiuojama e, teršalai, kur jų kiekis tenkantis vienam gyventojui. Komisijos ir tar, komisijos pasiūlyme yra atsižvelgiama į komisijos pasiūlymą dėl reglamento, pagal kurį yra siūloma e, e, pasidalinti tenkančią naštą. Buvo išsakyta minčių, pavyzdžiui, e, kalbėjo apie tai, kad yra labai skirtingų rūšių medienos e, tam tikrose teritorijose. Yra pakankamai teisėkuros aktų, kurie leidžia atsižvelgti į šitą įvairovę. Vienas dalykas yra e, privati e, miškininkystė ir mes turime atsižvelgti į tą privačios nuostovybės uh, teisę, tačiau kita vertus valstybės narės turi tą uh, miškų indėlį į aplinkos taršą įvertinti pačios. Be to, komisija atkreipė dėmesį į globalų miškų poveikį e, aplinkai. Ir šiuo klausimu mes taip pat esame pasiekę tam tikro tvarumo, pavyzdžiui, kalbant apie palmių e, kirtimą ir palmių aliejus gamybą, be kitako, tokiuose šalyse kaip Indonezijoje. Laisvosios prekybos sutartyse yra e, įteisinti konkretus tvarumo kriterijai. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie fondų kūrimą e, pagal flekti e, direktyvą ir kai mes pagal medienos reglamentą numatome medienos eksportą, tai mes turėdami omenyje ES e, susidomėjimą prekybos susitarimu su Indonezija, iš tikrųjų atsižvelgėme į tą poveikį, tą sverto efektą, kurį, kurio galima pasiekti, kai įtraukėme e, tam tikrus kriterijus į mūsų susitarimus, be kitako su Indonezija. Taigi mes stengiamės išspręsti šiuos klausimus, kuriuos paminėjote. Naujoji bioenergetikos tvarumo politiką. Iš tikrųjų, mums svarbiausia atsižvelgti į visuomenės lūkesčius ir taip pat ir kitų suinteresuotojų šalių lūkesčius. Ir tvarumas tikrai yra tema, kuri vyrauja visose komisijos e, padaliniuose ir mes, žinoma, įvertume visą įmanomą riziką susijusią su e, e, biodegalų gamybą. Atrinkamas pasiūlymas yra e, numatytas paskelbti jau ateinančiomis savaitėmis. The policy framework can facilitate a cascading use of bio... Ai. Kaskadinis uh, požiūris iš tikrųjų labai svarbu išvengti E, rinkos sutrikimų. E, reikia numatyti atitinkamas programas, taip pat paskatas naudoti biokūrą ir numatyti kitus veiksnius, kurie skatina e, tvarumą. Mes rengiame ir gairias, kuriomis bus siekiama skatinti kaskadinį biomasės naudojimą augimo direktoratas dabar yra parengęs tyrimą dėl kaskadinio biomasės naudojimo. 18 metais mes parengsime tinkamą dokumentą, kuriame bus išsamei kalbama apie biomasės e, naudojimą. Pirmininkė, aš žinau, kad neatsakiau į visus klausimus, tačiau galiu patikinti, kad pasižymėjau visus ir į visus juos išsamei atsakysiu raštu vėliau. Iš tikrųjų, pasižymėjau visus jūsų klausimus, abejonės dėl duomenų, dėl tvarumo ir taip toliau. Dėkuoju. Proszę Państwa, dziękujemy panu komisarzowi. Ačiū, ačiū komisijos nariui. Manau, komisijos narys ir jo komanda pasižymėjo viską deramai, taigi sulauksite atsakymų į savo klausimus. Aš savo ruoštų ir pono Buzeko vardu dar noriu šį bei tą pabaigai pasakyti. Manau, kad e, labai svarbu yra diskutuoti apie miškininkystę, galvojant ir apie klimato kaitos iššūkius, apie vandens ūkį, e, nes tai yra dalykai, kurie yra labai svarbus būtent šiandien. E, taip pat nepamirškime ir vaistų gamybos, maisto produktų gamybos. Žinau, kad kai kur e, tam tikros ribos ar kvotos yra peržengtos ir tai kelia problemų. Žinoma, valstybės narės ir savo ruoštų įgyvendina įvairias programas ir kai kurios iš jų yra tikrai labai geros. Bet dar nėra viskas padaryta, ką galima padaryti, tad reikės pagalvoti apie atskiriems atvejams skirtas strategijas ir ko gero tai nėra paskutinė diskusija šiuo klausimu, kadangi temos svarba didžiulė. Ir labai džiaugiuosi, kad galėjome suburti visų trijų komitetų narius į vieną jungtinį posėdį susirinkti. Ačiū Jums visiems, ačiū e, mūsų sekretariatui Ačiū komisijos nariui Hoganui, kad atvyko ir visiems gražaus vakaro. Ačiū, posėdis baigtas.